galioti vėliausiai 2014 metų. Bet kuriu atveju aš jaugiuosi, kad e, daugiau ar mažiau mes žengėme tą pačią kryptimį ir esame pasirengę toliau bendradarbiauti. Dėkoju, ponė komisijos nary. Balsuosime rytoj per pietus vidurdienį. Toliau mūsų darbo tvarkės kitas punktas yra pono Oleiničko Olejničeko pranešimas ES Baltijos jūros regiono strategija ir makro regionų vaidmuo būsimojoje sanglaudos politikoje. Žodis pranešėjų keturios minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėjam už, puikia, už puikų bendradarbiavimą ir tai leido mums parengti šį pranešimą. Čia mes kalbame apie makro regionus, apie Baltijos jūros regiono strategiją ir jos įtaką sanglaudos politikai. Mes minime transporto, žemės ūkio politikos sritis, e, mokslinių tyrimų ir plėtros politiką. 2004 e, metais prasidėjo šios diskusijos ir 8 iš 9 šalių turinčių prieigą prie Baltijos jūros įstojo į Europos Sąjungą kai kalbame apie makro regionus, aplinkos apsaugos ir transporto politikos tampa prioritetinėmis. Turime derinti savo išteklius, kurdami infrastruktūras ir siekdami savo tikslų. Čia mes kalbame apie vis didėjančią tarpusavio priklausomybę, tarpusavio sąveiką šiame makro regione, kai kalbame apie taršą su ją kovoti viena šalis nepajėgi. Reikia tą daryti bendromis pastangomis ir turime skatinti bendradarbiavimą tų šalių, kurios įeina į šį makro regioną. Tai leikstų e, padidinti ir ekonomikos augimą. Tai leistų pritraukti aplink Baltijos jūrą gyvenančių šalių, e, šalių gyventojų intelektinės pajėgas. Ir jei mums pavyks to pasiekti, mes taip pat įnešime savo indėlį ir į visos ES plėtrą. Šis regionas yra labai svarbus ES. Turime sukurti gerovę visiems E, šiame regione gyvenantiems žmonėms. Todėl reikia nepamiršti švietimo klausimų. Turime skatinti pilietinės visuomenės vystimas ir plėtrą šiame regione. Ir, e, ir galutinis tada mūsų darbų rezultatas būtų integracija bet integracijos mums nepavyks pasiekti, jei mes nepakelsime šiame regione gyvenančių žmonių pragyvenimo lygio. Taigi mūsų laukia dideli iššūkiai. Yra bandomasis e, tas vadinamas pilotinis projektas sukurti makro regioną Baltijos jūros regione. Ir manyčiau, kad turėtume neužmiršti, kad reikia parengti konkrečias priemonės mūsų tikslams pasiekti ir aišku turėti lėšų e, numatytų per kitą programavimo laikotarpį. Europos komisija nori sukurti gerosios mm, patirties duomenų bazę, kurią būtų galima pasinaudoti. Mes norime, kad ta geroji padėtis būtų naudinga ir kreipiamės į komisiją, kad jinai uh, gintų šią idėją, kad jinai gyvendintų šią idėją. Kai kalbėsime apie strategijos uh, peržiūrą, tai tikimės, kad uh, tos peržiūros rezultatai bus stimulas uh, naujai veiklai, naujiem projektam ir naujom iniciatyvom. Mūsų iniciatyva, ar jinai turėtų būti remiama iš sanglaudos fondų ar iš kokių kitų lėšų. Aš labai džiaugiuosi, kad e, vystosi makro regiono e, koncepcija ir mm, kad įgyvendindami e, numatytus projektus galėsime pasiekti tų tikslų, kuriuos siejame su makro regionu. Baltijos jūros regionas yra e, kaip ir pirmaujantis e, makro regionų e, koncepcijoje ir visa tai prisidės prie ES plėtros. Yra nemažai norinčių kalbėti, sako pirmininkas. Ponas Keli, vieną minutę arba mažiau. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau pasisakyti, kad remiu šią strategiją. Tai yra Baltijos jūros regiono strategija. Ši strategija remiasi trim ne nes nėra papildomų lėšų tai strategijai, nėra atitinkamos teisinės bazės ir nebus kuriama jokių papildomų institucijų. Mes dirbsime kartu, spręsdami bendras problemas, kurios yra susiję su aplinkosauga. Ir manyčiau, kad ši strategija e, tikrai bus naudinga ir e, taps pagrindu kuriant kitas makro regionų strategijas ateityje. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, aš esu įsitikinęs, sako ponas Zasada, kad Baltijos jūros regiono strategija prisidės prie šio regiono e, plėtros Mano nuomonė, šiam regionui didžiausia problema yra tinkamo transporto tinklo sukūrimas. Kalbu apie vidaus e, vandenų kelius ir taip pat apie e, kelių transporto tinklą. Džiaugiuosi, kad buvo įtraukti mano pasiūlymai dėl Europos transporto koridoriaus nes šis transporto koridorius yra labai svarbus visam regionui, e, kuris leis geriau integruoti miestus ir regionus. Šis projektas svarbus ne tik ekonominė prasme, bet kultūrinė ir istorinė prasme taip pat. Ponas Boris, vieną minutę. Dėkui, ponė pirmininkė norėčiau pasveikinti poną Oleinyčiak, parengusi tokį puikų pranešimą. E, Šiandieninė sanglaudos politika kelia naujų iššūkių. Mikroregiono koncepcija yra iš tiesų labai įdomi ir ji galėtų būti taikoma ne tik Baltijos jūrai, bet ir viduržėmio jūros regionui. Mes šiandien kalbame apie Baltijos jūrą, bet turime prisiminti ir viduržėmio jūrą. Ir manyčiau, kad šias jūras reikia sujungti, pastatčius transporto koridorių tarp šių jūrų. Reikia rasti lėšų tam padaryti, susijęti šios regionus. Aš žinau, kad vis dar vyksta dėrybos dėl TNT, e, tų transporto uh, tinklų, E, keliais arba e, vandens keliais, bet turime dėti pastangas, kad tokie, tokia transporto struktūra atsirastų. E, pone, komisi, pone Senalova, pone komisijos pirmininkė, pone parlamento pirmininkė, pone komisijos nariai mes kalbėdami apie transporto situaciją šiame regione kalbame ne tik apie e, transporto infrastruktūrą į rytus. Čia pateikčiau pavyzdį, pavyzdžiui, kad Narvoje mums teko kelias dienas laukti, kad galėtume važiuoti toliau. Taigi labai svarbu, kad būtų jungiantysis, jungiamasis koridorius tarp Baltijos, Viduržėmio ir Adrijos jūrų, nes tai duos ženklios naudos ne tik šiam regionui, bet ir už jos ribų. Pone, ponas Tebodi, vieną minutę. Norėčiau padėkoti ponui Oleiničiakui, Baltijos e, jūros regiono strategija yra pirmoji tokia strategija Europos Sąjungoje. Mes pasisakytume už Dunojaus regiono strategijos kūrimą. Bet aišku, kad negalime nusistatyti per daug prioritetų. Mums reiktų išsikelti du ar tris pagrindinius tikslus. Ir tas pats liestų ir Dunojaus strategiją. Pavyzdžiui, kalbant apie Dunojaus regioną, transportas būtų labai svarbu, aplinkos saugos E, klausimai būtų svarbu siekiant išsaugoti Dunojaus e, tyrą vandenį ir biologinę įvairovę. Ir trečioji e, sritis būtų turizmas 2011 metais Vengrija. Pirmo, vadovaus Europos Sąjungos tarybai ir manau, kad šie klausimai bus, bus paminėti tarp mūsų prioritetų ir vystydami Dunojaus strategiją remsimės Baltijos jūros e, regionu. Ponas Korski. E, Pone pirmininkė, aš esu iš Gdansko, kuris yra prie Baltijos jūros ir remiu šį makro regiono projektą, linkėdamas kuo didesnės sėkmės, bet turėčiau keletą kritinių pastabų. Norėčiau, kad didesnį dėmesį skirtume finansams, jei neturėsime reikalingų lėšų, tai viskas ir pasibaigs diskusijomis. Taigi turime nuspręsti, iš kur pritrauksime lėšų strategijai gyvendinti ir ar neteks karpyti kitų programų, kad įgyvendintume šią strategiją. To tikrai labai nenorėtume. Dar kitas kritinis dalykas - Baltijos jūra yra labiausiai užteršta jūrų E, labiausiai užteršta jūra Europoje. Ir aišku, Nord Stream projektas prie jos švaros anaip tol neprisideda. Turime mažinti savo priklausomybę nuo Rusijos dujų, bet mūsų ES pozicija nėra nusekli. Pirmiausia, buvo sakom, prieštaraujama Nord Stream projektui, o po to buvo jam pritarta. Ponas Kalinovski. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegą, poną Oleiničiaką. Taip, ši makro regionų strategija yra naujovė, tai yra bandomasis projektas ir jei jis pavyks, tada bus galima vykdyti kitus tokio pobūdžio projektus. Mes norėtume, kad visiems būtų sudarytos vienodos sąlygos veikti. Mes norime pašalinti uh, mm, tam tikrų regionų vystimosi atsilikimus, norime paskatinti visų aplink Baltijos regioną esančių valstybių plėtrą, bet būtina sėkmės sąlyga yra tinkamas bendradarbiavimas ir ES, ir nacionalinių, ir vietos lygmenių. Ir paskutinis kalbėtojas bus ponas Luhan. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, strategijos svarba Baltijos jūrai yra tai, kad tai yra strategija leidžianti e, regiono problemas spręsti integruotai. Tai taip pat yra ir tam tikras bandomasis projektas. Šios strategijos sėkmė galėtų pasitarnauti rengiant ir įgyvendinant kitas panašias strategijas. Čia aš paminėčiau Dunojaus regiono strategiją šis projektas bus labai svarbus šiam regionui ir dėl to labai svarbu, kad valstybės narės pasinaudotų visomis įmanomomis lėšomis iš visų fondų, ES fondų, numatytų per šį programavimo laikotarpį. O kai e, taip pat reiktų pasinaudoti ir, ir vietos lėšomis, ir regionų lėšomis. Dėkui. Ponas Šefčovič, Europos komisijos vardu. Labai dėkoju pranešėjai dėl šios, šio pranešimo. Tai labai svarbus dokumentas Europos e, Sąjungos e, Baltijos jūros strategijos e, tema nes visa ta strategija labai priklauso nuo to, kaip veiksmų planas papildys Europos komisijos komunikatus, kad jie būtų įgyvendinti. Ir labai svarbu to regiono šalims e, turėti tinkamą e, strategiją, kad e, Baltijos jūros regiono strategija tinkamai būtų gyvendinta. Uh, Ir valstybės narės susiduria su tomis pačiais iššūkiais ir gali pasinaudoti tomis pačiomis galimybėmis. Ir mes dabar rengiame procesą, kuris įgyvendins šią strategiją ir e, turime naujas vyriausybės, naujus metodus ir veiksmus, žodžius verčiame veiksmais. Dabar mes stengiamės e, sujungti finansinės galimybės, skirtingus instrumentus, programas ir regioninės galimybės į vieną e, veiksmų paketą, e, nukreipti vieną tikslą, tai būtų naujas makroekonominis požiūris į tą regioną. Kalbant apie transportą, saugumą ir saugą, strategijoje numatyta nauja integra, naujas integruotas metodas, kad mes kiek įmanoma padidintume strategijos poveikį atitinkamoje srityje. Ir šis požiūris jau pasiteisino kaip sėkmingas. Buvo sukurta daug projektų, jie buvo greiti, e, jie buvo finansuojami iš struktūrinių fondų ir dabar jau pabaigti arba įgyvendinami. Komisija įsipareigojo išlaikyti pasiektą pus, e, pagreitį vykdant šią strategiją. Taline šių metų spalį 14-15 bus galima išgirsti apie naujos strategijos e, išmoktas pamokas ir pateikti naujų pasiūlymų. Reikia uh, bus kalbama apie tai, kad labai svarbu ir strategijos kertiniu akmeniu yra oro ir vandens kokybės gerinimas. Transportas dar vienas svarbus klausimas, kurį reikia išsamei išanalizuoti. Yra svarstomi kai kurie perspektyvūs projektai, ypatingai kur kalbama apie TNT paramą ir geresnę regiono integraciją. Baltijos, regiono, e, e, Baltijos jūros regionas yra labai svarbus ir šios strategijos rezultatai sukurtų naują papildomą vertę. Todėl komisija nori, kad pažanga būtų stebima ir būtų įgyvendinama dabartinė strategija. Labai malonu išgirsti iš Slovakijos atstovų, kad rengiami panašus e, projektai ir ten. Ir komisija uh, labai atidžiai stebi projektus Dunojaus regione. buvo padaryta kitų papildomų projektų ir pasiūlymų, kaip galima būtų sukurti papildomos vertės šiame regione. Tad aš dabar norėčiau palinkėti daug sėkmės toliau įgyvendinant Baltijos jūros regiono strategiją ir būsimai Vengrijai, kaip ir mininkausiančiai valstybei, noriu taip pat pasiūlyti, palinkėti sėkmės bendradarbiaujant su komisija ir įgyvendinant Dunojus regiono strategiją. Ačiū. Rytoj per pietus bus balsuojama dėl šio pranešimo. Dabar paskutinis šio vakaro pranešimas pono, ponios Kra.